il presidente. Buongiorno. Buongiorno. Labadiena, gerbimi kolegos. Subito una. Teskime posėdį. Prieš posėdžio pradžią dar pasidalinsiu su jumis e, tam tikrą informaciją susijusią su darbo tvarkos taisyklių tinkamo straipsnio pritaikymo Johanis Lakos atžvilgių, nes jis 2020 m. sausio 29 d. trukdė normaliai posėdžio eigai, naudodamas netinkamą retoriką, taip pat suplėšė popieriaus lapą, ant kurio buvo pavaizduota valstybės narės vėliava ir e, jis baudžiamas e, Jam pritaikoma bausmė e, atimant septynių dienų dienpinigius ir e, uždraudžiant septynis dienas dalyvauti parlamentinėje veikloje. E, apie atitinkamą drausminę priemonę minėtam Seimo nariui jau yra pranešta, jis negali jos apskūsti pagal darbo tvarkos e, taisyklių atitinkamą straipsnį. Vakar dienos požiūrio protokolas jums ir išdalintas, ar turite kokiu nors pastebėjimu dėl jo. Atrodo, kad ne, laikome vakar dienos posėdžio protokolą patvirtintų. Pagal mūsų darbo tvarkę e, svarstysime Kostomo Vrydžio pranešimą 2016 metų Europos centrinio banko metinės veiklos ataskaitą. Dabar iš karto steiksiu žodį ponui Mavryžiu. Ir taip pat noriu pasisveikinti su ponė Lagart, kuri dalyvauja mūsų šios dienos posėdėje ir komisijos nariu Valdžiu Dombrovskiu. Pone Mavrydį, jums žodis. Ačiū, pane pirmininkė. Iš karto persiu prie savo pranešimo. Šiame pranešime atspindimi glaus tarpusio santykiai tarp parlamento ir Europos centrinio banko. Šis pranešimas yra mūsų pagrindinė priemonė e, pristatant mūsų ECB vykdomos politikos vertinimus susijusius su e, e, kainų stabilumu, ekonominė konvergencija, pranešimo uh, parengimo laikas yra labai svarbus. Tai yra pirmasis po, e, pirmasis naujo kadencijoje, pirmasis po naujosios ACB vadovės rinkimų ir kaip pirmininkas minėjo, mūsų labai malonu, ponė Gart, jūs šiandien čia matyti pranešime, daugiausiai dėmesio skiriama dabartinė atsibė politikai, būsime pinigų politikai, veiksmams susijusiems su kova su klimato kaita ir rimtesniais es įsipareigojimais pasaulio mastu. Vertinami 18 metų CB veiksmai ir jų poveikis eurozonos ekonomikai. Ir tai vertindami mes palankiai vertame ECB e vaidmenį e, užtikrinti euro stabilumą, nes standartinės pinigų politikos priemonės, kurių, kurias pasitelkė ECB, prisidėjo prie ekonomikos atsigavimo, geresnių finansinių sąlygų bei e, didesnės finansinės gražos e, e, neigiamas palūkanų normos suteikia galimybės vartotojams, tai yra privatiems asmenims, ir e, verslo subjektams pasinaudoti <clears throat> atsiverinčiomis ekonominėmis galimybėmis, taip pat mažina e, nedarbą, mažina skolinimuose sąnaudas. Tuo pačiu metu mes skatiname ECB ir toliau atidžiai stebėti savo <clears throat> sąskaitų balansus ir vertinti e, savo politikos poveikį pensijų ir draudimo sistemoms. E, taip pat atkreipime dėmesį, kad po trumpo ekonominio atsigavimo Eurozonos ekonomikos augimas sumažėjo iki 1,1 procento nuo Eurozonos BVP, todėl mums būtina e, ieškoti geresnių sąlygų, <clears throat> nes vien tik pinigų politiką remdamiesi ekonomikos augimo siekimo mes e, neužtikrinsime, būtina imtis ir fiskalinės politikos priemonių, pritarėme e, ECB pirmininkės Lagard pareiškimui dėl to, kad e, būtina imtis laiko tinkamų priemonių, tačiau reikia e, užtikrinti, kad tos priemonės būtų nustatomos po viešųjų konsultacijų, taip pat ir su Europos ne, parlamentu, Europos centrinio banko ekspertų grupė skirta E, sumažinti e, atotrukį tarp atlyginimo augimo ir ekonomikos atsigavimo. 2019 e, 2019 metų rugsėjo mėnesį buvo atliktas tyrimas, kuriuo metu nustatyta, kad atlyginimai Eurozonoje auga 17,4 procentais, mažiau visoje Europos Sąjungoje 6,2 procentais e, mažiau nei ekonomika. Todėl būtina stiprinti pinigų sąjungą, baigti kurti bankų sąjungą, e, nustatant indėlių draudimo e, sistemą ir ypatingą dėmesį reikia skirti kovai su klimato kaita ir Paryžiaus susitarimo įgyvendinimu. Pabrėžiame, kad ECB privalo e, laikytis Paryžiaus sustarimo nuostatų ir e, kovos su klimato kaita e, tikslų ir įtraukti šios principus į savo politiką. Taip pat pabrėžiame ir kitus aspektus susijusius ECB, taip pat e, skaitant Brexitą, kapitalo rinkų sąjungą, e, kriptovaliutas, numatant galimybės e, E, pritaikyti e, privalomas e, taisyklės šios rytyje bei būtinybę palengvinti sąlygas mažoms rytinėms įmonėms gauti mikrokreditus. Taip pat kalbant apie skaitomybę, mes E, <clears throat> pabrėžiame, kad vertiname Mario Draghi, būsio pirmininko e, atskaitomybę, tačiau būtina ją stiprinti. Kalbant apie pinigų politiką, būtina ją tinkamai pristatyti piliečiams, nes jie privalo suvokti e, pinigų politikos svarbą. Jų gyvenimai noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėms už konstruktyvų vaisingą bedarbiavimą, rengiant šį pranešimą ir Esu tikras, kad Europos parlamentą ir ECB sieja bendras e, tikslas, svarbiausias tikslas, e, kurį pabrėžiau rašydama šį pranešimą, tai yra siekis pagerinti piliečių gyvenimo sąlygas, užtikrinant e, tikrą ekonominę konvergenciją, sudarinamumą ir visos Europos Sąjungos vaidmens svarbą siekiant šių tikslų. Ačiū ponai Mavryžiui, dabar steikiu žodį ECB pirmininkai, ponė Lagartė. Grazie mille, signor President. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, pranešėjau Mavrydės, gerbėmiai Europos parlamento nariai. Labai džiaugiuosi galėdama pirmą kartą dalyvauti plenarinėme posėdėje ir aptarti ECB metinės ataskaitos už 18 metus pranešimo projektą e, nepriklausomumas ir atskaitomybė yra dvi tos pačios monetos pusės Europos centrinėme banke ir vienas dalykas negali egzistuoti be kito ir dėl to ECB santykiai su Europos parlamentu yra labai svarbus. ECB metinė ataskaita yra pagrindinis šių santykių elementas ir parlamento e, indėlis e, kaip tik yra įrodymas, kad tarp mūsų institucijų vyksta geras dialogas. ECB pradėjau dirbti beveik lygiai prieš šimtą e, dienų ir aš labai susidomėjusi perskaičiau rezoliucijos projektą. Mane ypač nudžiugino tai, kad mes vienodai vertiname daugelį iššūkių, su kuriais susiduria ECB ir eurozona. Ir e, tą patį jaučiau ir klausydamas jūsų, ponė pranešėjau. Iš tikrųjų, tų, tie iššūkiai rodo, kad dialogas, mūsų dialogas turi tęstis. Šiandien noriu pakalbėti apie du pagrindinius nuogastavimus, kurie išryškėja rezoliucijos projekte. Pirma, monetarinės pinigų politikos vaidmuo dabartinėje ekonominėje aplinkoje. Ir antras dalykas - struktūriniai iššūkiai, su kuriais susiduria eurozonos ekonomika. Eurozonos augimo pagreitis nuo 2018 metų lėtėja. Tai daugiausia lemia e, netikrumas pasaulyje ir susilpnėjusi tarptautinė priekyba. Sulėtėjęs augimas taip pat e, sumažino ir spaudimą kainoms, o infliacija nesiekia, gerokai nesiekia mūsų e, vidutinės trukmės tikslo. Ir vyraujančioms sąlygoms ECB valdyba veikia ryštingai ir siekia kainų stabilumo, nes būtent tokie įgaliojimai yra suteikti pagal ECB sutartį. ECB pinigų politika nuo 2014 metų yra grindžiama keturiais elementais. Nuo 2014 metų. Tai yra neigiama palūkanų norma, e, turto pirkimas, e, gairės, ateities gairės ir tikslinės skolinimo operacijos. Visos šios priemonės padėjo išsaugoti palankes skolinimo sąlygas, taip pat parėmė mm, šalių vidaus ekonomikos atsparumą ir pastarojų metų apsaugojo eurozonos ekonomiką nuo nepalankių pasaulinių tendencijų e, mūsų politiniai skatinamosios priemonės paskatino augimą, padėjo sukurti daugiau darbo vietų ir lėmė didesnį darbo užmokestį eurozonos piliečiams. Kaip jūs e, ką tik tai minėjote, ponė pranešėjau, eurozonoje nedarbo lygis yra 7,4 procento ir tai yra mažiausias skaičius nuo 2008 metų gegužės. Atlyginimai, kuriuos minėjote, vidutiniškai didėjo 2,5 procento per pirmuosius tris 2019 metų ketvirčius. Tai yra E, daug daugiau nei ilgalaikis vidurkis, taigi 2,5 procento. Tačiau pinigų politika negali būti vienintelė priemonė. kuo daugiau, kuo ilgiau yra taikomos mūsų pristaikymo priemonės, tuo didesnė rizika, kad e, vis labiau išriškės šalutinis poveikis. Mes puikiai suprantame, kad mažų palūkanų aplinka e, daro poveikį taupimo pajamoms, e, turto vertinimui, rizikai ir būstų nekilnojamojo turto kainoms. Ir mes žiūrime į tą šalutinį poveikį ir stengiamės, kad neigiamas poveikis nenusvertų teigiamo mūsų priemonių poveikio e, kreditavimo sąlygoms, darbo vietų kūrimui ir taip pat e, pajamoms iš darbo užmokesčio. Tokios priemonės e, ir tokie, tokie sumetimai mm, buvo svarbus, kai valdyba nusprendė atlyginti bankams, kurie turi rezervus, tai yra vadinamoji pakopų sistema. Kit tos priemonės, ypač fiskalinės priemonės ir struktūrinė politika, taip pat turi atlikti savo vaidmenį. Ir ši politika gali didinti produktivumo, skatinti produktivumo augimą, didinti augimo potencialą. Ir Taip, tai būtų mūsų priemonių veiksmingumo pagrindimas. Ir iš tikrųjų, kai palūkanų normos yra mažos, fiskalinė politika gali būti labai veiksminga. Ji gali paremti, prisidėti prie eurozonos augimo pagreičio, gali sumažinti spaudimą ir galiausiai dėl to turėtų padidėti palūkanų normos. Europos žalesis kursas ir nacionalinės iniciatyvos skirtos finansuoti ekologinį pereimą galėtų prisidėti prie šios dinamikos ir paskatinti tvirtesnį ir tvaresnį augimą. Europos parlamento mm, rezoliucijos projektas dėl Europos Centrinio banko metinės ataskaitos išryškina keletą aspektų susijusių su ECB politika. Tai yra skaitmenimas, klimato kaita ir e, ekonomikos ir pinigų sąjungos struktūra. Mm, Ir dabar per likusį laiką norėčiau pakalbėti apie šios tris paminėtus iššūkius. Skaitmeninimas ir klimato kaita neatsirado Europoje, tai yra pasauliniai reiškiniai ir niekas mūsų nelauks, kol mes um, pasiruošime. Ir šie dalykai mus veiks, nesvarbu, ar būsime jiems pasirengę ar ne. Todėl mes turime pasirengti kaip galima geriau. Ir Atsižvelgdamas į tai, Europos centrinis bankas dabar vertina technologijų pažangos poveikį mokėjimo paslaugoms, taip pat ir technologijų stabilumui ir mes taip pat prisidedame prie šių inovacijų. Ir šiam tikslui mes į sausio mėnesį įsteigėme Eurozonos specialią darbo grupę, kuri turėtų gilintis į įvairius iššūkius, kurių kyla e, taikant įvairios struktūros skaitmeninės valiutas. Norime išbandyti tai praktikoje ir ypač norime e, E, išsiaiškinti, ar Centrinio banko skaitmeninė valiuta galėtų e, turėti aiškę paskirti visuomenėje ir ar galėtų prisidėti prie ECB tikslų. Kartu su kitais penkiais centriniais bankais ir taip pat tarptautinių atsiskaitimų bankų mes e, dalysimės patirtimi šioje srityje ir E, žiūrėsime, ar tokią skaitmeninę valiutą būtų galima taikyti tarp valstybinių lygių. Mes taip pat turime pasiruošti ir kovoti su klimato kaita, ne tik dėl to, kad mums rūpi viso pasaulio piliečiai. Kaip skaitmenimas, taip ir klimato kaita veikia kontekstą, kuriame veikia centriniai bankai. Todėl mums reikia vis labiau atsižvelgti į šį poveikį, vykdant Centrinio banko politiką ir organizuojant jo veiklą. Ir ECB jau e, ėmėsi priemonių šioje srityje. Pirmiausia, mes e, stengiamės sukaupti daugiau žinių apie klimato kaitos ekonominį poveikį. Norime, kad e, tas poveikis geriau būtų geriau atspindėtas mūsų ekonominėje analizėje, modeliuose ir prognozavimo metoduose. Antra, Atlikdama finansinio stabilumo užduotis, atlikdamas finansinio stabilumo užduotis, ECB stebi riziką, kurią lemia klimato kaita ir pereimas prie mm, CO2 požiūrį neutralios ekonomikos. Ir galiausiai šis darbas suteiks mums galimybę pažiūrėti, patikrinti, kaip mm, mes sugebame mm, atsispirti su klimato kaita susijusiems pavojams. Ir galiausiai ECB siekia savo investavimo sprendimus derinti su Paryžiaus susitarimu. Pavyzdžiui, taip yra mūsų darbuotojų pensijų fonde. Mes nusprendėme pereiti prie mažo CO2 kiekio indekso. Žiūrime, kaip dar galėtume pakeisti savo rinkos operacijas. Strateginė peržiūra, kurią e, ECB valdyba pradėjo praėjusį mėnesį, taip pat mums padės įvertinti, kaip spartus skaitmeninimas ir e, tvarumo grėsmė kartu su globalizacija ir kintančiomis finansinėmis struktūromis pakeitė tą aplinką, kurioje yra įgyvendinama pinigų politika strateginė peržiūra, atliekant strateginę peržiūrą bus atsižvelgta į visus ECB politikos aspektus ir mes turime pagalvoti, kaip geriau gyvendinti įgaliojimus susijusius su kainų stabilumu, kad tai būtų naudinga Europos piliečiams. Ir mes vykstančiam procesui konsultuosime su piliečiais, išklausysime jų nuomonių, lūkesčių ir nuogastavimų ir tai darysime nusiteikę atvirai. Mes taip pat labai glaudžiai bendradarbiausime ir su, šie, su tais šio parlamento nariais, kuriems rūpi šie klausimai ir mes jau pradėjome šią, šį procesą. E, iki šiol kalbėjau apie ECB, tačiau svarbu pripažinti, kad skaitmeninimas ir klimato kaita yra visuotinės tendencijos, kurios veikia ir mūsų Europoje, ir visą pasaulį. Bet Europa turi unikalią galimybę suvaldyti tuos iššūkius. Mes galime remtis bendrais saugikliais ir paskatomis ir galime išnaudoti modernizavimo potencialą. Europa gali pasinaudoti to potencialu ir siekti mm, sukurti veiksmingą ir įperkamą atsaką kilantiems iššūkiams. Tačiau Europos atsako į globalizuotą pasaulį svarbus ramstis, tai yra ekonominė ir pinigų sąjunga, neturi būti užmiršta vykstančiam procesui. Ir Europos parlamento kaip teisėkuros institucijos vaidmuo e, siekiant pasirinkti tinkamą atsaką yra labai svarbus, negali būti nuvertintas. Pastaruoju metu ECB smarkiai pasikeitė, bet jūs žinote, kad e, ir Europos ir pinigų sąjunga pasikeitė, tačiau trūksta dar tam tikrų elementų, ne visi jie yra sukurti ir dėl to nėra išnaudotas vitas, visas potencialas. Todėl ECB visada pasisakė ir toliau pasisakys už išsamesnę, visapusiškesnę ekonomikos ir pinigų sąjungą. Ir Dar labai trumpai priminsiu, ką aš čia turiu galvoje. Turiu galvoje visapusišką bankų sąjungą, kuria, kuri būtų grindžiama bendra indėlių draudimo sistema, taip pat kapitalo rinkų sąjungą, kuri skatintų novatorišką produktų panaudojimą ir taip pat atliktų stabilizavimo funkciją. Tai būtų mūsų gynybinė mm, siena, jeigu mm, mm, susidurtume su šokais. Ir atspari ekonomikos ir pinigų sąjunga, turinti šios elementus, ne tik padės mums apsaugoti savo gyvenimo standartus nuo nepalankių išorinių elementų, tai taip pat sustiprins ir Europos įtaką pasaulyje. Ir euras, ta taps patrauklesnis visame pasaulyje. Ir dabar, baigdama, norėčiau akcentuoti tų iššūkių E, bendrą pobūdį. Visą tai, ką aptariau, pareikalaus visų partnerių pastangų, kad Europa pasiektų kaip galima geresnių rezultatų visiems savo piliečiams. Ir čia kalbu apie ECB, kuris pagal įgaliojimus yra pasirengęs atlikti savo funkciją. Kaip jau sakiau, visuotinis tų iššūkių pobūdis akcentuoja, kad ECB turi tęsti dialogą su Europos parlamentu. Ir čia aš e, labai Dabar laukiu mūsų diskusijos, kuri vyks šią popietę. Ačiū. <clears throat> Grazie, prezidentė Lagarde. Labai ačiū, ponė Lagarde. Toliau Europos komisijos pirmininko pavaduotojas Dombrovskis, prašom. Garbus Europos parlamento vadovai, ECB valdytoja, parlamentarai. Šiandieną man tikrai labai malonu dalyvauti šiame posėdėje ir svarstyti kartu su jumis laiku pasirodžiusi ECB ataskaita ir taip pat parengta rezoliucija. Žinote, kad ECB pradėjo peržiūrėti savo ilgalaikę strategiją dar sausio mėnesį, o komitetas, aišku, taip pat ją analizuoja. Noriu padėkoti pranešėjai Mavrydės ir taip pat ekonomikos reikalų komitetui už atliktą darbą. Ir e, tikrai mes, e, komisija tai yra pritarė jūsų įžvalgoms. Nebejotinai, kad ECB savarankiškumas yra labai svarbus dalykas, užtikrinant kainų stabilumą ir taip pat vykdant ekonomikos ir pinigų pinigų politiką. Bet to nereikia pamiršti ir kito demokratijos principo, tai yra atskaitomybės. Negalima kalbėti tik tai apie vienos valstybės politiką, nors ją taip pat analizuoja Europos centrinis bankas. Labai svarbu, kad visa eurozonos ekonomika remtųsi atitinkamomis priemonėmis ir diferencijuotą fiskalinę politiką. Kodėl tai svarbu? Europos ekonomika nors plečiasi, visgi šiuo metu jos augimo tempai sulėtėjo. E, vyksta įvairūs struktūriniai pasikeitimai susiję su tarptautinė priekyba. Ir konkrečiai norėčiau atkreipti dėmesį į keletą svarbių pranešime dalykų. Pirmiausia, tai aišku, komisija perina prie naujo darbo metodo, vadovaudamasi žalių, žaliojo kurso dokumentu. Ir jisai apriepia investicijas, inovacijas, standartizavimą, dialogą su socialiniais partneriais, taip pat ir tarptautinį bendradarbiavimą. Atsižvelgiant į žalį kursą ir taip pat ECB išvadas, kad klimato kaita nebejotinai kelia papildomų grėsmių pinigų politikai stengsis kreipti dėmesį tas rytis, kurios kelia didžiausią grėsmę kainų stabilumo palaikymui. Ir tai labai svarbu užtikrinant ilgalaikį finansų tvarumą. Todėl bus rengiama nauja strategija, kuri be kita ko bus tengiamasi geriau valdyti su klimato kaita susijusius iššūkius ir rizikas. Dar vienas dalykas - tai žaliosios obligacijos, jų standartai ir papildomas viešųjų investicijų palaikymas. Mes peržiūrėjome valdysenos sistemą ir taip pat kaip ECB pabandėme išanalizuoti, kokiamis taisyklėmis vadovaujamasi Europos Sąjungo ir kas yra svarbiausia. Svarbiausia nebejotinai yra stabilumas, jeigu norime išlaikyti užimtumo lygį ir e, kainų stabilumą. Tačiau yra kitas e, aspektas. Būtent turi būti e, tinkamai baigta kurti vieningą bendrosios rinkos funkcionavimo sistemą, bankų sąjungą ir kapitalo rinkų sąjungą. Kiekvienas iš šių vienetų atlieks savo vaidmenį, todėl mes labai skatiname ACB ir toliau bendradarbiauti, plėtojant šias politikos sritis. Nebejotinai reikalinga atlikti ir techninį darbą, sprendžiant su nemokumu susijusias problemas ir todėl yra kuriamas krizių, kuriama krizių valdymo sistema, kuri bus naudinga ir bankų sektoriui. Dar noriu atkreipti dėmesį, kad labai svarbu vykdyti darbą mokėjimo paslaugų ir kriptovaliutų srityje. Turi būti aiški sistema, pagal kurią realių laikų bus galima uh, daryti visus, atlikti visus mokėjimus ir tai jau nebejotinai susiję su ECB funkcija ir jos darbo aiškinantis kriptovaliutos galimybės už ir prieš, nes tokiu būdu mes galėtume užtikrinti, kad aš mokėjimo paslaugas bus um, mokama mažiau. Taip pat į šį darbą reikia labai gerai įtraukti ir Europos parlamentą, remiantis tuo bendradarbiavimu, kuris vyko tarp Europos centrinio banko ir Europos parlamento anksčiau. Ačiū, dabar pereikime prie politinių frakcijų atstovų pasisapimo ir pirmiausiai tai ponas uh, Feberis. Ačiū, pana pirmininkė, ponė ECB pirmininkė, komisijos pirmininkė, mėly kolegos. Uh, Pane Legart, ar jūs pakankamai gerai mokate vokiškai? Ačiū, kad pirmą kartą lankotės pas mus kaip ECB pirmininkė. Tokiu būdu vykdote savo pažadą, kurį davėte ekonomikos ir pinigų komitete, rūpintis ne tik pinigų sistemos stabilumu, kas atitinka jūsų įgaliojimą, tačiau taip pat ir dalyvauti aktyviame dialoge su Europos parlamente. Už tai jums ačiū. Jūsų pirmtakas, kuris reguliariai lankėsi Europos parlamente, kažkada pasakė, kad ECB e su savo pinigų politikos priemonėmis bando nusipirkti laiko, kuriuo turėtų pasinaudoti valstybės narės, kad savo ruoštų pasirengtų sunkesniems laikams. Jūs dabar paskelbėte apie savo naują pinigų politikos strategiją, kurią pristatysite, kurią galėsime aptarti ir aš tikiuosi, kad tuo metu, kai vyksta diskusijos ECB, pinigai dėl pinigų politikos, sprendimai dėl pinigų politikos nėra išaldyti. E, nes mes susidurime šiuo metu su tam tikromis problemomis, kurias reikia spręsti dėl e, ilgai trunkančio žemų palūkanų laikotarpio. Dėkojams už tai, kad e, šiandien užsiminėte apie galimybę turėti e, savo skaitmeninę valiutą, nes mums labiau patiktų ECB skaitmeninė valiuta, e, o ne Facebook'o skaitmeninė valiuta. Taigi čia jūs pastangas remiam. Ačiū kolegai Ferberiui, dabar ponas Fernandės kalbės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė ECB pirmininkė komisijos vicepirmininkė, norėčiau padėkoti Jums už šią naujai kūriamą tarpusio santykių atmosferą, tą naują požiūrį, kuris buvo pristatytas, tačiau esame dar pakankamai e, toli, nutolę nuo visapuško pasinaudojimo savo įgaliojimais. Aš turiu minėti pirmiausiai pokyčius susijusius su kreditų, e, paskolų teikimo e, sistema. Čia dar Tikrai reikia padirbėti, tačiau noriu pabrėžti, kad būtina iškoti naujų politinių sprendimų, naujų priemonių tam, kad infliacija atitiktų užsibrėžtus tikslus. Infliacijos lygis atitiktų užsibrėžtus tikslus. Ir mes tikrai remsime jūsų siekius užtikrinti deramą infliacijos lygį. Ta strateginė peržiūra yra pirmoji priemonė Tačiau reikia ir kitas priemonės pasitelkti ECB veikloje. Labai ačiū. Žodis kolegai Luis Garikano. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiugiuosi matydamas ponę Lagat šioje salėje. Pirmiausia, noriu padėkoti Kostimą Vryžiui už puikiai parengtą pranešimą. Kaip matote, ponė Lagačime, prieš mes išreiškime savo susirūpinimą dėl nebaigiamas kurti bankų sąjungos. Džiaugiuosi girdėdamas po Dambrovskio žodžius apie tai, kad komisija imsis veiksmų siekdama baigti ją kurti. Taip pat pritarėme jūsų e, pristatytiems prioritetams. Mes manome, kad kad E, mūsų e, turimos priemonės nebus pakankamos siekiant užkirsti bankų galima griūti, nes tiek pirmasis, tiek antrasis ramstis jau kaip ir pastatyti stovi, tačiau ne, nepilnai galima juos atsiremti. Pirmiausia, turiu menyje bankų e, pertvarkos ramsti ir indėlių apsaugos sistema dar neveikia, ponė Lagarta apie tai taip pat minėjo, tai mums reikia tokios bankų e, sąjungos, e, kuri būtų grindžiama principu e, bail in, o ne bail out ir aš Manau, kad politinius sprendimus priimti bus pakankamai sudėtinga, bet parlamentas rems šios sprendimus ir aš raginu pana Brovskį imtis tinkamų priemonių, o ponė Lagart šios priemonės palaikyti. Ačiū, ponas Bek. Gerbiami posėdžio dalyviai, gerbiama CB pirmininkė. Šioje ataskaitoje, šiame pranešime Europos parlamentas šlovina Mario Draghi, teikdamas, kad ECB skatina ekonomikos augimą, užimtumą, infliacija turėtų didėti, todėl reikia toliau spausdinti pinigus. Iš tiesų, Draghi išspausdino daug daugiau pinigų nei bet kas kitas, bet kur nuo 1925 metų. ECB e, tenka 25 procentai e, ekonominių rezultatų e, federaliniam rezervui ir e, Anglijos centriniam bankui daug mažesnė e, dalis. Ir, ir, turint omenyje, kad finansų krizė JAF darė daug desnį poveikį nei Europos Sąjungai. Ir Europos Sąjunga yra daug daugiau žmonių nei JAF, pažiūrėjau, tačiau ekonomikos augimas daug mažesnis, jaunimo nedarbas ES siekia apie 35 procentus. Kokia didžiulė sėkmė, ypač jaunimo tarpe, ECB e, veikloje ir Vokietijos e, e, pensijų fondų rezervai tirpsta daug greičiau nei <clears throat> ledynai vasarą. Europos Centrinis bankas savo turtą didina. O neatsakymas atsakingai veikiančios e, vyriausybės e, ir toliau vadovavosi Dragio neigiamą e, palūkanų normų politiką ir ponė Merkel negalėjo išgelbėti pasaulio savo priemonėms. Pana Jekeliūnai žodis. Ačiū pirmininkė. Banko pirmininkė, vicepirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai Mavridės už pranešimą, į kurį sudėjo įvairių frakcijų nuomonės ir už tai, kad kalba apie ECB mm, ateities viziją. Norėčiau dabar paminėti porą dalykų prie to, kas jau buvo pasakyta. Pone Legard, mes klausėme jūsų apie e, centrinių bankų skaitmeninės valiutas Ekon komitete. Ir mm, noriu, jūs apie tai čia taip pat kalbėjote ir ponas Dombrovskis pritarė, kad šio projekto svarba yra puikiai suprantama ir šį projektą parems ir parlamentas. Kitas dalykas, kurių noriu paminėti, turbūt turėčiau atnaujinti mūsų diskusiją apie finansų sektoriaus priežiūros architektūrą. Ta priežiūra iki šiol yra smarkiai susiskaidžiusi, yra naudojami keturi ar daugiau modeliai ir Europos institucijų mandatai arba persidengia, arba nėra labai aiškus. Taigi, jeigu mes labai rimtai galvojame apie bankų sąjungą, kapitalo rinkų sąjungą ir panašiai, ir jeigu norime kad finansų sektorius, kuris sudaro didelį ekonominės infrastruktūros dalį veiktų, dirbtų žmonių labui, tai mums reikia apie tai diskusijos ir labai norėčiau, kad jūs šioje diskusijoje taip pat dalyvautumėte. Ir manau, kad ir Europos komisija, ir mes Europos parlamente e, būtume, e, norėtume prisidėti prie tos diskusijos atnaujinimo. Ačiū dabar ponas Van Overtfeld. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad kainų stabilumas buvo ir yra pagrindinis ECB tikslas. Tačiau kainų stabilumas neįmanomas be finansinio stabilumo. Finansų stabilumas yra pagrindinė kainų stabilumo prielaida. O ką mes dabar matome pasaulyje ir Europoje? Labai mažos palūkanų normos, sumažėja kreditų pelningumai karšlygiška susijungimų, įsigijimų veikla, kapitalo vertinimas visiškai netitinka istorinių kainų ir taip pat yra ir 15 dolerių nei, tri, trilijonų dolerių neigiami pelningumai matome, kad finansų sektorius susidarė su didelė, dideliu spaudimu, o tradicinė pinigų politika prisidėjo prie šių tendencijų ir iš esmės ją reikėtų persvarstyti. Danke, Herr Papadimulis. Ačiū dabar ponas Papadimulis. Ačiū pirmininkė. Pone Lagard, noriu pasveikinti Jūs e, atvykus į mūsų sesiją. Taip pat sveikinuosi ir su ponu Dombrovskiu. Kas kelia susirūpinimą šiame parlamente? iš tikrųjų tai, kas mums kelia susirūpinimą, nedalyvauja šioje diskusijoje. Čia turiu galvoje tarybą ir vyriausybės. Ir būtent dėl jų kalties yra blokuojama bankų sąjunga. Europos centrinis bankas e, kai ko prašo, Europos komisija e, teikia pasiūlymus, e, daugum, na, kai kurios vyriausybės taip pat to nori, bet vėliau taryboje pasiūlymai blokuojami. E, praėjo daugiau nei dešimt metų po finansų krizės JAV, JAV jau atsigavo, o mes vis dar kalbame apie sustiprintą ekonominę valdyseno, ekonominės valdysenos sistemą, kuri turėtų pagilinti ekonomikos ir pinigų sąjungą ir sustiprinti eurozoną. Bet būtent viso šito dalyko mums trūksta. Mums trūksta finansinių priemonių, kurios padėtų įgyvendinti žaliai kursą. Nes uh, taryba nori mažinti biudžetą, mažinti e, biudžetą per kitą daugiametės finansinės programos laikotarpį. Bet mums reikia biudžeto, kad galėtume investuoti kilus krizį, kad galėtume investuoti į inovacijas. Manau, kad pono Mavridės pranešimas mums yra proga pagalvoti, ką turime pakeisti ir ką daryti su tais, kurie mus stabdo. Jošiai Mato. Ačiū toliau, ponas Gengušė. Ačiū, pana pirmininkė. Kaip teisingai pastebėta pranešime, euras nėra vien tik tai pinigų politikos priemonė. Euras turi ir simbolinę vertą kaip atskiras projektas. Tačiau įsivaizduoti, kad euras taps pasaulinė rezervinė valiuta, tai tada mes turime pašalinti tas problemas, kurios susijusios su euru ir apie kurias kalbama pranešime. Ilgalaikis euro kaip valiutos stabilumas priklauso nuo to, kiek ECB sugebėjęs panaikinti geografinius, struktūrinius ir finansinius skirtumus tarp valstybių narių, kurie egzistuoja ES. Tačiau kitas dalykas tai yra tas e, didžiulis netitikimas tarp valstybių narių atlyginimų dydžio kuris nebejotinai daro poveikį ne tik ekonomikos augimui, bet taip pat ir jaunimo užitumui ir tam, kad Europos žemynė nepaprastai daug darbo jėgos paprasčiausiai migruoja iš valstybės į valstybę. Todėl reikia ne tik pinigų politikos priemonių, bet ir fiskalinių priemonių, kad galėtume su tuo reiškiniu kovoti, kovoti su mokesčių mokėjimo vengimu ir suartinti valstybių narių situacijas. Ačiū. Toliau, ponė Pietikainen. Noriu nuoširdžiai padėkoti ECB ir naujajai jos vadovybei už tai, kad galiausiai atkreipė dėmesį į klimato kaitos veiksnį ir su tuo susijusius e, rizikos veiksnius, nes nebejotinai klimato kaita daro neigiamą poveikį kainų stabilumui ir stabilumui apskritai. O sisteminė rizika yra vienas iš tų dalykų, kurie mes turime labai rimtai įvertinti. Ir aš tikiu, kad kai pasirodys ECB peržiūrėta strategija, visą tai bus joje kur kas plačiau aptarta ir bus daugiau kalbama apie ECB rinkoje vykdomas operacijas, nes mes turime pasirinkti, kokiamis priemonėmis mes, e, su kokiom priemonėmis dirbsime. Tos, kurios padeda apsaugoti aplinką ar tos, kurios ją žaloja. Lygiai taip pat tikiuosi, kad Europos komisija labai greitai paskelbs savo su finansų sektoriumi ir rinkomis susijusius dokumentus, kad galėtume užtikrinti tinkamą suderinamumą cikliškumo požiūrių ir atitinkamai, kad galėtume suderinti įvairių susijusių institucijų veiksmų. Svarbiausia, kad visi žinotų, kas ir ką privalo daryti. Ačiū. Mes... Ačiū žodžiu, dabar suteikiamas ekonomikos ir pinigų sąjungos komiteto pirmininkui. Pana Tinaglė. Pani. Ačiū, pana pirmininkė. Šiame pranešime Europos parlamentas išreiškė savo paramą ECB pinigų politikai ir pripažįsta, kad įgyvenamos priemonės atitinka ECB įgaliojimus, siekiant apsaugoti eurozoną nuo deflecijos ir prisidedant prie e, ekonomikos vykstančio atsigavimo. Ir aš metu iššūkiu Kiekvienam, kuris e, norėtų įrodyti, kad jeigu būtų e, buvusi vykdyta kitokia politika, mes pasiektume geresnių rezultatų. Tačiau vis tik tai ar reikalingos naujovės pinigų politikos vykdymo srityje, jūs minėjote, ponė Legar, klimato kaitą, e, skaitmenizavimą. Aš taip pat pridurčiau ekonominį nelygybę kai kuriuose srityse. Ir e, visi šie aspektai daro rimtą e, struktūrinį poveikį ekonomikos saugimui, todėl būtina užtikrinti ekonomikos politikos veiksmingumą, siekiant užtikrinti kainų stabilumą, ECB turėtų geriau suvokti, kaip kintantis klimatas, technologijų naujovės, ekonominė lygybė įtakos namų ūkius, verslą ir finansinės institucijas. Todėl reikia pastelti visus išteklius siekiant e, ginti mūsų žinias savo srityje, šiuose srityse ir mes prie to taip pat prisidėsime, ponė Jong, kur tam. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos, ponė pirmininkė Legart, ačiū, kad atvykote, ačiū pranešėjai už puikiai atliktą darbą, kaip ir jūs, ponė pirmininkė. Mes taip pat vertiname ekonominę situaciją, e, menka ekonomikos augimą, rimtas iššūkis, su kuriais susiduria ekonomika. Europos piliečiai taip pat pastebi, mato, kad ekonomika auga nepakankamai greitai, kai kuriuose regionuose didėja nekilnojamo turto kainos, atlyginimai nepakankamai greitai auga, taip pat Kinijos ekonominė veikla, brekstas, kuris gali neigiamai įtakoti ekonomikos augimą. Todėl džiaugiuosi jūsų iniciatyva peržiūrėti pinigų politikos strategiją kurią vykdė iki šiol ECB, e čia žvelgti į e, pokyčius, patvirtinti kelio gairių planą, kuriuo būtų siekiama rimtos pažangos, būtų užtikrinama lyčių lygybė, vadovaujamuose e, pareigose Taip pat būtina stebėti, kaip vystosi kriptovaliutos, siekiant veiksmingiau kovoti su pinigų plovimu, finansuoti teritorinį vystimasi rengiančią strategiją. Džiaugiuosi, kad jūs ketinate pasitelkti atvirumo dialogo metodą ir vykdysite savo pažadus, kuriuos mums davėte per savo kandidatūros svarstymą Europos parlamente. Pirmininkas bando nutraukti kalbėtoją, kalbėtoja kalba toliau. Ačiū. Pane Laport, pane pirmininkė, mėly. Mėly kolegos, jūs e, e, esate žinoma kaip išmintinga e, vadovė ir jums reikės patvirtinti tokį savo įvaizdį vadovaujant ECB, siekiant kovoti su deflecija ir su nedarbu. Jūsų pirmtakas Pasdragis taikė nekonvencinės priemonės, ypač nustatė žemas palūkanų normas, tos priemonės neigiamai atsiliepė e, žmonių santaupoms. Todėl manau, kad pinigų politikos normalizavimas galėtų prisidėti prie ekonomikos stiprinimo, kaip ketinate iš šios aklavitės išeiti. Taip pat ECB e e, Jūs paskelbėte, kad kova su klimato kaita bus prioritetinė veiklos sritis. E, taigi ir tam taip pat reikia daugiau atitinkamų e, politinių žalinimo e, priemonių, tačiau tai gali apriboti valstybių narių suverenumą. Kaip ketinate spręsti šią dilemą? Ačiū. Dabar Svenu Gygoltai žodis. Pone Lagart, pone pirmininkė, labai ačiū už jūsų. Uh, žodžius, malonu juos girdėti. Aš e, grįšiu prie jūsų minties susijusios su kriptovaliutomis ir su naujai atsiveriančiomis galimybėmis. Centrinis bankas, kuris e, suteiks piliečiams galimybę betarpiškai dalyvauti uh, mokėjimų procesuose gali prisidėti prie to, kad skaitmės paslaugos atpiktų ir išlaikyti tinkamą viešojo sektoriaus įtaką šioje srityje. Skaitmeninės valiutos neturėtų būti valdomos nusikaltelių struktūrų atliekant neteisėtus mokėjimus ir taip pat skaitmės valiutos neturėtų patekti į tarptautinių koncernų rankas. Taigi atinkamomis priemonėmis jūs tikrai uh, pasiūlytumėte piliečiams naudingų E, sprendimų, e, taip pat pasinaudodama naujomis technologijomis, kurių esame. Tikiuosi, kad e, šias mintis ir įgyveninsite. Ačiū poniu, ponui Gigaltui, Pier Nikola Pedičinį dabar kalbės. Prezidentė Lagard. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmininkė Lagard. Žinote, kad mes rengiame šią rezoliuciją vedini geriausių ketinimų ir labai džiugu, kad ECB taip pat kreipia dėmesį į klimato kaitą, nes jeigu mes to nepadarysime, tikrai bus žalingas poveikis ekonomikai. Nereikia pamiršti, kad BVP krenta dėl įvairiausių veiksnių ir per pasaruosius keletą metų krito BVP augimas ES ne vien tik tai dėl Brexit, bet ir dėl kitų dalykų, o tai itin rūpi šeimoms. ECB atima pinigus iš labiausiai įsiskolinusių šalių ir permeta jas turtingiausioms, skatindama įvairiapusišką veiklą juose. Todėl pramoninė gamyba per pastaruosius metus krito tikrai labai ženkliai. Todėl ECB turėtų vykdyti atsakingesnę politiką. Na kągi, toliau ponas Berger. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Lagart, Manau tikrai puiku, kad jūs ketinate, ponė Lagart, naują valdymo stilių įdėkti Europos centrinėme banke, daugiau e, viešumo įnešti. Tačiau, kuomet paaiškės, paaiš, jeigu paaiškėtų, kad e, jūsų vykdoma politika nepasiteisino, tai e, reikia ne tik ją kitai pristatyti visuomeniai, tačiau ir pakeisti infliacijos e, e, vertinimo rodikliai yra e, nuo 20 iki 25 metų neturėtų siekti daugiau nei pusantro procento, kaip yra prognozuojama. Tai reiškia, kad jūs nepasieksite užsibriežto 2 procentų infliacijos tikslo. Taigi kyla klausimas, ar Europos Centrinis bankas neturėtų atsisakyti uh, šio savo tikslo, nes matome, uh, kad po dešimtmečio e, žemų palūkanų normų e, tokios šalis kaip Vokietija patiria nemažai nuostolių, nes mes esame indėlininkų e, tauta mėgstanti taupyti. Taigi prašau į šį aspektą atsižvelgti vertinant savo sprendimus. Ta paskutinis sakinys Europos centrinis bankas nori toliau kurti bankų sąjungą, užtikrindamas indėlių draudimo sistemą. Tačiau e, prieš primant atitinkamus sprendimus reikia sudaryti atitinkamas sąlygas, nes e, e, draudimas nuo gaisro nesudaromas su partneriu, kurio namas jau dega. Ačiū, Silva Perera dabar kalbės. Obrigado, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš įdėmiai klausiausi ECB pasisakymo ir prisimenu, ką sakė Marijo Dragė, kuris vadovavo ECB labai svarbių krizinių laikotarpių ir padėjo ekonomikoms atsigauti. Dabartiniu metu ECB vadovauja ponia Lagarde Ir nekivaizdu, kad ECB ateityje susidurs su labai rimtai strateginiais iššūkiais, todėl būtina sudarinti ECB vykdomą politiką su naujaisiais iššūkiais, tai yra su klimato kaitos neigiamų poveikiu ir tuo, kas išdėstyta žaliojo kurso dokumente. Kitas dalykas, kad kai kalbame apie pinigų politiką, tai pinigų politika nebejotinai turi pirmiausiai remti pačią ekonomiką ir jos e, tvarumą, ypač e, kilus ekonomikos augimo lėtėjimui. Vyriausybės, kurios turi galimybę lankščiau veikti fiskalinėje erdvėje, vykdo ekspansionistinę politiką ir tuo pačiu jų pinigų politika yra ekspansyvi. Ačiū. Toliau ponas Eroglius. Gerbiama pirmininkė Lagat, gerbiamas Dombrovskis, mėly kolegos, kalbėdamas apie šį pranešimą norėčiau atkreipti dėmesį į vieną aspektą susijusi su grinaisiais pinigais. Pana Lagat, pastaruoju metu dažnai kalbate apie tai, kad norite atgauti piliečių pasitikėjimą ir aš atkreipiu dėmesį į tą jūsų pažadą, norėčiau jums kai ką patarti. ES piliečiai baiminas, kad bus atsisakyta grinųjų pinigų. 500 eurų banknoto atsisakymas <clears throat> sustiprino ES piliečių pasitikėjimą. ES, nes griniai pinigai yra svarbus laisvės nepriklausomybės uh, simbolis, ypač turint omenyje tai, kad e, griniai pinigai yra apsaugoti nuo neigiamų palūkanų normų. E, taigi aš patikiau atitinkamą pakeitimo pasiūlymą, e, kurio numeris yra 57 ir aš norėčiau jums patarti, siekiant užtikrinti piliečių pasitikėjimą Europinėmis institucijomis, pažadėti jiems, kad neatsisakysite grinųjų pinigų. Ačiū. Antonio Marija Rinaldi dabar kalbės. Prezidentė Lagarde, dalla lettura dei report annuali. Ačiū. Pirmininkė Lagarde, kai skaitau ECB metinę ataskaitą, matau, kad nuolat e, neigiamos palūkanos yra giriamos kaip geriausia strategija siekiant e, atnaujinti Europos ekonomikos augimą. Bet ar nemanote, kad e, taip ilgai taikant neigiamas palūkanų normas nukentėjo mažmeninių bankų pozicijos, o tai yra bankai, kuriais daugiausia naudojasi e, namų ūkiai ir mažos ir vidutinės įmonės. Problema ta, kad e, tie bankai gali taikyti labai mažas maržas skolindami ir neturi paskatų išduoti e, paskolas. Ar nemanote, kad turint galvoje jog taikomos tokios netradicinės priemonės, pavyzdžiui, kiekybinis skatinimas, kuris ECB e maržą padidino iki 4,6 trilijonų eurų, tai iš tikrųjų ne, tos priemonės nepadėjo pasiekti e, geresnių rezultatų realioje ekonomikoje ir taip pat nepriartino mūsų prie infliacijos e, tikslo. Ar nereikėtų labiau rūpintis vartojimo atkūrimu, skatinimu? Ačiū. Pone Francis Fitzgerald. Dėkoju. Praeitą kartą ekonomikos reikalų komitete mes daug kalbėjome apie tai, kad reikia daugiau dėmesio skirti būsto kainoms, ypač kai nustatome ir sibė inflacinė priemonė. Ką taip ir įvyko rinkimai ir daug buvo kalbama apie būsto kainas. Ir taip yra padaryta nemažai pažangos, sprendžiant problemas, bet nuo 2010 metų nekilnojamo turto kainos Dublinė padvigubėjo nekilnojamo turto kainos, o nuo 2013 metų tas atgaugimas siekia net 85 procentus. Ir kainos didėja visoje ES ir aš manau, kad mums reikia įvairesnių finansinių priemonių, kurios padėtų mums spręsti šias problemas. Čia reikia prisiminti tai, ką jūs sakėte, ką tik. Tai Jūs sakėte, kad Europos centrinis bankas turi suprasti ir paaiškinti žmonėms ne tik kaip veikia rinkos. Ir aš manau, kad jeigu mes norime stiprinti piliečių pasitikėjimą, tuomet konsultacijos su valstybėmis narėmis yra būtinos, jos yra labai svarbios. Tai sustiprintų demokratiją, tai būtų labai naudinga, bet aš manau, kad būsto kainų klausimas yra nepaprastai aktualus, nes jei mes norime neprarasti ryšio su piliečiais, mes turime suprasti, su kokiamis problemomis žmonės susiduria kasdienėme gyvenime. Todėl aš manau, kad mes turime iš tikrųjų išnagrinėti tą klausimą. Tai yra da, labai skubiai svarstytinas ir spręstinas ekonominės ir socialinės klausimas. Ir jūs ir Europos centrinės bankas čia vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį, rodant pirmiausia lyderystės pavyzdį ir siūlant alternatyvius sprendimus. Dėkuoju. Toliau kolega Alfred Sand. Norėčiau pasveikinti e, bičiulį Kostą Samavrydę aprengusi puikų pranešimą. Aš norėčiau pakalbėti apie vieną klausimą, bet iš skirtingos perspektyvos, kuris, mano nuomonė, yra aktualus mažų dėlių bankų situacija eurozonoje. E, turime suvokti, kokia sudėtinga yra situacija. E, diskusijos šiuo klausimu e, yra riboto polučio, nes niekas nenori finansinio skatinimo politikos ECB kritikuoti. Fiskalinė politika skirta e, paskatinti augimui, aš suprantu su tuo, bet atsiranda ir nepalankių pasiekmių bankams dėl to. Pavyzdžiui, pernelyg didelė reguliavimo našta, operacinių sąnaudų didėjimas Ir žinome, kad kapitalų sąjunga e, gilėja Europoje, bet bankai tuo pačiu riboja paslaugas, kad sumažintų sąnaudas ir užsidirbtų pelną, o tai turi neigiamą ekonominių socialinių pasiekmių. Aš ir tikiuosi, kad atsiras e, lyderių bankų sektoriuje. Ir taip pat turime suvokti, kad bankai labai svarbus piliečiams, ekonomikai, MVI. Jeigu nebus jiems palankių sąlygų, tai nukentės visi. Toliau. E, Haider. Dėkoju, pirmininkė. Šitas pranešimas, švelniai tariant, yra pasityčiojimas iš Europos parlamento. Šis pranešimas yra puikus pavyzdys, kaip mes mokome viską nuspalvoti rausvomis spalvomis arba tiesiog neparodyti realios padėties. Sakoma, kad augimas neva susijęs su mažų palūkanų politika, bet tai yra visiškai nepagristas teiginys žmonės, kurie taupo, patyrė didžiulių nuostolių, apie tai nei vieno žodžio šiame pranešime nerasite. Rizikos, kurios, kurias patiria instituciniai investuotojai, pavyzdžiui, pensijų kasos, pensijų fondai, niekur nepaminėti šiame pranešime. Finansų rinkų perkaitimas dėl laisvos ir atlaisvintos pinigų politikos niekur nepaminėta. Didžiulė socialinė neligybė, kuri pastaruoju metu dar labiau išaugo, vėlgi niekur apie tai neužsiminta. Ir tai iš pinigų politika, laisva pinigų politika didina valstybių įsiskolinimą. Ir tai taip pat neužsimenama ši, nei pusę žodžio šiame pranešime. Man šitas pranešimas primena komunistinio rytų bloko dokumentus. Ten visuomet būdavo rašoma tik tai tai, ką, ko nori partija ir prie ko tai privedė, visi puikiai žinome. Tam lėliuk. Pone Lėliuk. E, Madame Lagarde, mer... Pone Lagarde, ačiū, kad atvykote pas mus. Jūs pasirinkote kiekiminio skatinimo programą gyventi, kuri siekia padėti ekonomikai. Ir daug kas e, su palengvėjimu sutiko šią žinę parlamente, kadangi tokiu būdu e, mes atsisakysime e, nacionalinio egoizmo, nes tai labai trukdo plėtotis didžiausiai ekonominiai galybei pasaulyje. Ir žinome, kad daug kas susijęs su jūsų veikla ir reikia atitinkamos deramos politikos. Mes išklausime jūsų kalbos ir aš noriu pasakyti kai ką. Mes žinome, kad pastaraisiais metais ekonominio skatinimo, kiekinimo skatinimo politika pasiteisino, reikia ją kartoti, bet e, aš norėjau jūsų paklausti, ar Europos centrinis bankas e, E, ketina imtis e, konkrečių priemonių prieš spekulacijas, kurios taip pat kelia rimtą pavojų. Dėkoju. Dabar Paul Tang. Dėkui, pirmininkė. E, sveikinuosi su ponė Legard.